You, um... Kolegos, norėčiau paprašyti tų, kurie išeidinėja išeiti, nes prasidės balsavimo motyvų aiškinimai. You, begin... Ačiū. Žodis vienai minutiai ponui Malų. Prašau. Mr. Malu. Pone Malų. Malu 664. 664. Žodis ponui Gutierrez Prieto. Ačiū pirmininkė. Europos parlamentas šiandien pareikalavo Europos komisiją parengti rimtą stiprų teisės aktą skirtą mūsų gaminių apsaugai, ypač amatų dirbiniams ir taikyti jiems geografinės nuorodos apsaugą. Tokio teisės akto reikia, kad tūkstančiai susijusių darbo vietų neišnyktų, nes tūkstančiams piliečių reikia veiksmų, kad išlaikytume gyventojus kaimo vietovėse, kad išliktų darbo vietos. taryboje yra įstrigę teisės aktai dėl kultūros gaminių geografinės kilmės e, e, apsaugos. Bet čia kalbame apie kitus nežemės ūkio produktus. Aš tikiuosi, kad e, parlamentas nusintė vieningą žinę tarybai, ragindamas apsaugoti piliečius, amatininkus ir kitus nuo kitų pasaulio regionų nes tai kerta skaudžiausiai, kalbame apie kokybiškus produktus ir vietos meistrų e, ga, gaminius. Toliau vienai minutiai ponia Šoidrova. Ačiū, ponia vicepirmininkė. Norėčiau paaiškinti, kodėl balsavau už šį pranešimą. Geografinės nuorodos apsaugos išplėtimas ir taikymas nežemės ūkio produktams yra svarbus signalas Europos komisijai. Ji raginama parengti teisėkuros pasiūlymą šiuo klausimu. Tai naudingas ir būtinas žingsnis leisantis apsaugoti tradicinius e, amatų gaminius. Man svarbu tai, kad čia kalbama ir apie e, tradicinių amatų išmanimo e, žinių perdavimą ateities kartoms, taip pat e, tų žinių įtraukimą į švietimo sistemą. Parlamentas akcentuoja, kaip svarbu į tai investuoti. Ačiū. Ačiū, ponė Stailer, vieną minutėjį. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti Virginijos Jer pasiekus puikių rezultatų, daugiau nei 600 parlamento narių pasisakė už geografinės nuorodos apsaugos taikymą ne žemės ūkio produktams. Aš atstovauju Škotiją Europos parlamente ir e, atokiausiams Europos regionams labai svarbu, kad, pavyzdžiui, apsauga būtų taikoma tokiems gaminiams kaip tvidui. E, Mm, tai svarbu ir nuosavybės teisių, ir nuosavybės apsaugoje. Todėl esame labai dėkingi Viržiny Rozier už jos parengtą pranešimą, bet bei taip pat džiaugiamės tuo, kad didelė dauguma parlamento narių pasisakė už tokios apsaugos taikymą nežemės ūkio produktams. Iššūkis dabar e, tenka komisijai parengti pasiūlymą ir žiūrėsime, ar taryba jį parems. E, nes po to o, e, Valstybės narės ir taryba turės toliau tęsti darbą, kurį mes pradėjome šiandien. Ačiū toliau, ponė Nina Gil, vieną minutį. Ačiū pirmininkė. ES e, masto sistemos e, geografinės nurodos apsaugai yra e, svarbus dalykas daugeliu žemės ūkio produktų. Svarbu, kad dabar ši sistema būtų traikoma ir e, tipiškiems ne žemės ūkio produktams. svarbu suvienyti apibrėžtis, reikalingas tinkamas teisinis pagrindas, kuris leistų užtikrinti vietos gamintojų apsaugą. Būtent todėl šiandien balsavau už e, geografinių nuorodos apsaugos e, sistemų išplėtimo nežemės ūkio produktams. Mano apygardoje gaminama daugybė tradicinių gaminių ir e, raginu komisiją, kad autentiški gaminiai, pavyzdžiui, e, keramikos dirbiniai nebūtų išstumti iš rinkos pigių padirbinių iš kitų regionų. Aš raginu komisiją užtikrinti tinkamą apsaugą. Ačiū toliau, ponia Morvai. E, Ačiū. Aš pritariau šiam pranešimui, kodėl aš balsavau už, noriu paaiškinti, atkreipdama dėmesį į Graikijoje galiojančias taisyklės šioje srityje, nes Vengrijoje galiojantis teisės aktai, jais siekime apsaugoti tam tikrus gaminius autentiškus. Džiaugiamės tuo, kad daug žmonių domisi Vengrija ir mes manome, kad labai svarbu apsaugoti Vengrijai būdingus gaminius, tam tikrus pro produktus ir kad e, jie yra pakankamai aukštai vertinami, tuo džiaugiamės. Galėčiau čia išvardinti įvairius e, garsius e, Vengrijos atstovus, kaip Hunėdė arba Ferencius Puškaš. Ir priminti, kad e, jų nuopelnai Vengrijai ir visai Europai buvo labai svarbus. Pirminkė, noriu priminti, kad kalbėjimo laikas, kuris skiriamas, yra tik viena minutė. Ponas Šoltės dabar kalbės. Ačiū, pirmininkė. Manau, kad geografinės kilmės nuorodos žemės ūkio gaminiams yra labai svarbu siekiant užtikrinti gamybos skaidrumą. Jos padeda vartotojams geriau atsirinkti tam tikrus produktus. Taip pat noriu pabrėžti, kad reikia ne tik ženklinti produktus, tačiau imtis ir papildomų priemonių, tai pasakytina apie atitinkamus teisės aktus, kuriais reglamentuojamos e, su šiais e, gaminiais susijusios su saugumo nuostatos ir aplinkybės. Taip pat būtų pasirūpinti tuo, kad e, <clears throat> geografinės kilmės nuorodos e, nesukeltų papildomai šių gaminių kainų. Ponai Pospišių žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat pritariau šiam pranešimui, kaip dauguma kolegų, esu įsitikinęs, kad jeigu ES mastu mes apsaugosime žemės ūkio produktus ženklindami jų geografinę kilmę, tuomet e, būtų logiška atitinkamai ir kitus gaminius bei jų geografinę kilmę ženklinti. Tokiu būdu galėtume veiksmingiau apsaugoti savo produktus ES lygių, pasitelkus vieną sistemą, vietoj to, vietoj dabar egzistuojančių 28 skirtingų apsaugos sistemų. Taip pat labai svarbu, kad atitinkamos e, taisyklės neuž, negultų papildomą naštą ant įmonių pečių, kadangi ES e, šio pasiūlymo nieko neprimeta, nenustato jokių prievolių. Viską galime sistemą dalyvauti savanoriškais pagrindais, poniai Maletič, žodis ačiū. Aš pritariu šią iniciatyvai išplėsti geografinės kilmės ženklinimo apriepti, traukiant nežemės ūkio produktus, nežemės ūkio kaip ir žemės ūkio produktai yra labai svarbus mūsų ekonomikos augimui, taip pat jais galima pabrėžti tam tikrų regionų ypatumus, tradicijas, europinės vartybės, kurias taip pat turime ginti Tvirtinus e, šį pranešimą galime tikėtis papildomos paramos smulkiam verslui, naujų darbo vietų kūrimui, paramos armatams. Kroatijoje tikrai turime daug ką pasiūlyti, galime daug ką parodyti pasauliu ir Europai tik žemės ūkio produktų srityje. E, jie buvo pripažinti ir vertinti už savo aukštą kokybę, pavyzdžiui, tam tikras dešras, alyvogio aliejus ir kiti produktai. Čia galime pasiūlyti ir ne žemės ūkio produktų, pavyzdžiui, medinių žaislų ir taip toliau. Ponas Kelė. Ačiū, ponė pirmininkė, balsavau už šį pranešimą ir dalyvavau diskusijoje praėjusiu vakarą, kurios metu tapo viskai aišku, kad dauguma parlamentarų pritarė šiam pasiūlymui ir tai atsispindėjo balsavimo rezultatuose. 694 balsavo už. Labai svarbu pabrėžti, kad geografinės kilmės nuorodos buvo naudingos žemės ūkio produktam, taigi tikimės, kad jos bus naudingos ir kitokio pobūdžio gaminiams, kad paskatys ekonomikos augimą naujų darbo vietų kūrimą ir pagerins žmonių gyvenimo sąlygas, todėl tikiuosi, kad komisija dės visas įmanomas pastangas, kad pateiktų šiuose tiek kuo greičiau konkrečius pasiūlymus dėl teisės aktų, ponė Began. Ačiū. Europos plante buvo patvirtas prašymas savo iniciatyvą, kuriame raginamas valstybės narės taikyti geografinės kilmės nuorodas ir e, ženklinimą taip pat e, ne žemės ūkio produktams, turint omenyje, kad dabar jau toks ženklinimas taikomas žemės ūkio produktams, mes tokiu būdu norime apsaugoti puikius europinius gaminius, tokių yra ir Italijoje, pavyzdžiui, e, Karacio marmurą ir Tokiu būdu bus užkirstas kelias falsifikatams, klastotėms ir tai taps papildomų postumių Europos ekonomikos augimui. Mes tačiau pasisakome štai, kad tas penktas sąrašas būtų nemokamas ir tokiu būdu balsavome, su šia intencija balsavome šį pranešimą. Posmamykinas vieną minutę kalbės, ačiū, ponė pirmininkė darbus iespējama attiecināšana uz nelauksardzības produktu. ES geografinis nuo geografinių nuorodų apsauga nežemės ūkios produktams yra eh, svarbus, geriau informuojant vartotojus ir jie tuomet geriau galės pasirinkti, būdami informuoti žmonės galės pasikliauti daugiau kokybiškais produktais. Būtina uh, saugoti papildomus produktus, nes tai padės išlaikyti gyventojus uh, kaimiškose vietovėse. Tokios tendencijos uh, labai svarbios Latvijai, ypač skurdžiausiose Latvijos regionuose rytuose. Toliau panas Polčiak. Ačiū pirmininkė, aš dėku, balsavau už šį pranešimą, kurį parengė e, mūsų kolega. Aš manau, kad netiek svarbu apie tai kalbėti ES lygmenių, tačiau tai yra labai svarbu e, vietose e, Tai yra labai svarbu taip pat ir vartotojų apsaugai, nes jiems bus teikiama daugiau informacijos. Tačiau kas čia nebuvo minėta, tai būtent apsauga tarptautinių lygmenių. Jei Europos Sąjunga bus vienintelė šalis, kuris saugos tuos gamintojus, tai to, nebus pakank, ne, ne, to nepakaks, mums reikia užtikrinti tarptautinę apsaugą. Ir reikėtų ir TRIPS sustarimą atverti šiems dalykams taip pat. Ačiū toliau, ponas Moliu. Grazie, prezidente. Considero stra... Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad labai svarbu, kad balsavome dėl šių nuostatų šiandien ir aš tikiuosi, kad komisija greitai imsis veiksmų ir pasiūlys e, toliau siekiančias e, nuostatas. Tai yra labai svarbu e, Italijai, ją siejant su Europos mastu, geografinės apsu, nuorodų apsauga padės užtikrinti kokybę ir na, tai yra tas dalykas, kurio Italijos gamintojai nuolat galėjo didžiuotis. Baigiame šiuos pasisakymus. Dabar e, Mihailovas pranešimas ir dabar kalbės pane Morva vieną minutę. Szépen természetesen megszavaztam azt, hogy a nehéz helyzetben lévő Görögország úgymond több Európai Uniós pénz segítséget kapjon. E, mes turime skirti iš ES biudžeto daugiau lėšų e, šiems fondams, tačiau, kaip jau minėjau savo kalboje, Aš norėčiau paraginti Graikijos piliečius geriau kontroliuoti tų lėšų naudojimą. Ir jeigu būtų pastebėti tam tikri korumpuotų projektų finansavimo atvejais lėšomis, apie tai būtina nedelsiant pranešti, taip kaip ir aš padariau savo laiku, kuomet Vengrijoje buvo vykdomos tam tikros manipulacijos susijusios su žemės sklypų įsigijimu. ES lėšų parama buvo naudojama tuo metu netinkamai, buvo klastojamos nuomos sutartis. Aš pranešiau apie tai Europos komisijoje ir komisija kreipėsi į Olafą. Pirmininkė, prašau neviršyti skirtams kalbėjimo laiko, ponė Malečič. Žodis Ačiū, pirmininkė. Aš pritariau šioms konkrečioms priemonėms ir tam, kad būtų keičiama reguliavimo sistema, kad e, Greikija galėtų greičiau apsarbuoti Europos fondus. Turime atminti, kad ir kitos valstybės narės turi problemų finansuodamos investicijas ir strateginius e, projektus. Todėl aš norėčiau kreiptis į Europos komisiją, kad jį pagalvotų taip pat ir apie paramą įgyvendinant, dėgiant ES fondų lėšas kitose valstybės narėse, ypač tose aštuoniose, kurios atsilieka ir kurioms komisija yra įsteigusi darbo grupės. Reikėtų taip pat supaprastinti sistemas, visą reguliavimo sistemą, kad būtų galima geriau panaudoti ES fondus Taip pat norėčiau kreiptis į vyriausybės, kad jos supaprastintų įgyvendinimo taisyklės, nes paramos gavėjams sunkus susidoroti su tomis taisyklėmis. Ponas Kelly, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Aš džiaugiuosi galėdamas kalbėti EPP vardu. Tuomet, kai ponas Cipras čia lankėsi, mes jį kritikavome, tačiau e, svarbu, jeigu jis e, e, parengs e, reformų paketą, ES jam padės, tai jis tai padarė ir buvo iš naujo išrinktas. Tačiau Graikija bus sunkas. sunku. Aš esu iš Airijos ir žinau, kokia buvo gelbėjimo programa mums, tačiau laikydamėsi joms, jos mes pavyko, mums pavyko pasiektis pažangos. Tas pats turi būti ir Graikijai, tačiau reikia dėti pastangas jiems padedant. Ir jeigu panaudodami struktūrinius fondus E, būtume atlaidesni, Graikijai padėtume. E, Graikija taip pat e, patiria didžiulę migracijos krizės naštą. Taigi turime visai visokiojopai padėti Graikijai. Tai pirmasis žingsnis yra labai geras. Ačiū toliau, panas Paspišil. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš susilaikiau balsuojant dėl šio pranešimo, ne dėl to, kad aš nenoriu padėti Graikijai, nes aš žinau, kokia sunki šalyje situacija, tačiau aš, aš esu pasirengęs, buvau pasirengęs padėti, pra, pa, pa, pa, pa, paremti pranešimą, kuris m, mm, numatytų tam tikrą išimti. E, ir priežastis, kodėl aš nepritariau šiam pranešimui, yra tai, kad Europos komisija pateikė taisyklės laikotarpį nuo 7 iki 13 metų. Tai yra pasiūlymas atgalinė tvarka, o tai, manau, galva kelia problemų. Manau, kad turėtume labiau žiūrėti į ateitį, o ne į E, praeitį į senus e, teisinius santykius. Ačiū, ponė pirmininkė, sako ponas Mamikins. Šiame pasiūlyme kalbama apie paramą Graikijai. Siūloma padidinti e, kofinansavimą iš biudžeto 100 procentų ir taip pat ir konvergencijos tikslams laikotarpiui 2000, iki 2014 ir 2014-2020 laikotarpiu, ypač investicijų srityje. Žinoma, tokia parama reikalinga ne tik tam, kad padėtume, bet ir kad padidintume Graikijos ekonomikos konkurencingumą. Tačiau pagrindinis tikslas yra padėti Graikijos vyriausybei gyvendinti reformas, kurios leistų Graikijai sugrįžti į progresyviausių ir labiausiai išsivyščiusių šalių būrį Euro pasaulyje. Aš balsavau už šį siūlymą. Ponas Polčiak. Ačiū, pirmininkė. Aš balsavau už šį pasiūlymą, kurio tikslas paremti Graikiją. Mm, vargiai balsuočiau už poną Ciprą, tačiau e, pasisakau už paramą šaliai atsidūrusiai bėdoje. Tai Europos solidarumas įgyvendinamas praktiškai. 500 milijonų eurų, kurie turėtų būti papildomai skirti prie jau e, numatytų fondų šiais metais ir kitais metais, nėra dideli pinigai, jei suvoksime, kad tie pinigai gali padėti e, Graikijos ekonomikai atsispirti ir įsibėgėti. Galbūt reikėtų įrašyti griežtesnės sąlygas ir susijęti jas su konkrečiais tikslais. Ačiū. Ponas Marijas. Balsašyma, nes priemonės, kurių reikia imtis, kad paremtume Graikiją, yra būtinos, nes ta šalis nukentėjo dėl griežtų taupimo priemonių programos, tai, tai nuskurdino ją. Reikėjo, šaliai reikėjo sumažinti viešojo sektoriaus investicijas. Be šių investicijų nėra galimybės kofinansuoti projektų. Tai reiškia, kad šalis negali įsisavinti bendrijos lėšų. Taigi šios priemonės yra gyvybiškai svarbios, kad galėtume e, judėti priekin. E, kuomet ES per trejato darbą nuskurdino šalį, nes visų pirma e, apdaužote mus lasda ir paskui siūlote saldainį, kad geriau jaustumėmis. Labai ačiū. Bet bet kokiu atveju sutiksime su šiuo pasiūlymu, nes tai padės e, šiek tiek numalšinti skausmą tų taupimo programų, kurios mums buvo primestos. Dabar paaiškinimai dėl Teokarijus pranešimo. Visų pirma, žodis ponui Pospišil. Prašau. Ačiū pirmininkė, balsavau už šį pranešimą. Esu iš Čekijos Respublikos, kuri pati remia besivystančias šalis. 2014-2020 Čekijos Respublikos indėlis į e, ES vystomąjį fondą padvigubėjo. Mums rūpi tai, ar pinigai panaudojami veiksmingai Šis pranešimas prisideda prie šio tikslo, nes ten aiškiai pasakyta, kad tų lėšų paskirstimas ir panaudojimas turi, turi būti e, daromas už, užtikrinant didesnį bedarbiavimą su vietos valdžia, ne tik su centrinė vyriausybė, kuri dažnai panaudoja lėšas abejotinais būdais ir e, neaišku, ar pinigai pasiekia tų gautinius nu, vartotojus, tuos, kuriems iš tikrųjų jų reikia. Aš balsavau už šį pranešimą. Ačiū. Ačiū dar kartą pirmininkė. Balsavau už šį pranešimą. Nebuvo sudėtinga apsispręsti, nes dauguma parlamento narių balsavo už šį pranešimą. 506 už. vietos lygmenių būtent atliekamas visas darbas. Jeigu vietos valdžia dirba e, tinkamai, žmonės būna patenkinti ir tai leidžia pagerinti žmonių gyvenimus. Žmonės atpažįsta vietos valdžią. Jeigu viskas daroma per centrinę valdžią, per diktatą, lėšos panaudojamos netinkamai, pinigai išleidžiami ne taip Be to, šis pranešimas yra geras ir jis padės besivystančioms valstybėms panaudoti lėšas taip, kaip jos turėtų tai daryti. Ačiū toliau, ponas Mamikins. Ačiū, ponė pirmininkė, kaip visi žinome, Europos Sąjunga yra viena stambiausių visomosios pagalbos donorių pasaulyje ir mums tenka pareiga uh, kaip išsivyščiusiam regionui padėti kitiems. Manau, kad turime tai daryti bendradarbiaudami su vietos savivaldybėmis, nes būtent regionai už sostinių užtikrina didžiausią darbą vystimosis, šalies vystimėsi. Tai pasakytina apie bet kokią valstybę. Taip yra ne tik besivystančiose šalise, net, bet ir mano šalyje, Latvijoje. Yra daug didžiulių skirtumų tarp e, Rygos, e, sostinės ir Latgalės e, skurdžiausio šalies regiono ir manau, kad bendradarbiavimas leidžia pasiekti gerų rezultatų. Ponas Polčiak. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat balsavau už kolegės parengtą pranešimą. Ne tik dėl to, kad manau, jog vietos valdžia vaidina svarbu vaidmenį, bet ir dėl to, kad manau, kad tuo lygmeniu jį geba geriau gyvendinti Europos politikos tikslus ir užtikrinti Europos politikos vertybės, subsidiarumas, decentralizavimas ir proporcingumas yra svarbiausi. Ir manau, kad toks e, siekis nusipelno paremimo. Man atrodo, kad vietos valdžios vaidmuo turėtų atsispindėti ir biudžete. Nedažnai apie tai kalbame, bet jei e, vyriausybės nesilaiko valstybės skolos e, tikslų ribų, vietos valdžio neturi galimybės nieko labai keisti. Čekijos Respublikoje jos turi tik 10 procentų galimybę tai daryti. Ačiū. Aš vėl balsavau už dėl tų pačių priežasčių, kaip ir balsuojant dėl pastarojo pranešimo, nes čia mes kalbame apie ES lėšas kurias būtina panaudoti tinkamai, o ne pasidalinti tarp draugų kažkur už uždarų durų. Norėčiau grįžti prie aspektų, kuriuos minėjau savo paskutinėme pasisakymė, nes būtent taip ir atsitiko Vengrija, skirstant ES paramą e, ir skiriant ją žemės ūkio įmonėms. Norėčiau paraginti visus tiek Europoje, tiek Afrikoje. Tidžiai stebėti, kaip šios lėšos panaudojamos ir jeigu turite įrodymų, kad jos panaudojamos netinkamai, tai būtina kreiptis į atitinkamas tarnybas. Mes jau kreipiamės į ES komisiją, komisija perdavė informaciją Olafui, kuris jau pradėjo atitinkamą tyrimą, yra bylos numeris ir galima visiems pateikti atitinkamą papildomą informaciją. Ačiū, baigime pasisakymus dėl.